So, good afternoon, everybody. We continue with our draw. Labą dieną, tęskime draw pakomitečio darbą. Pradėsime nuo uh, ponios Jimenės Beseril, kuri uh, atvyko pas mus į Drua ir ji papasakos apie mm, ES Meksikos jungtinį parlamentinį komitetą, kuris įvyko Meksikoje vasarį, kadangi jie yra mūsų delegacijos ES Meksiko jungtinėme parlamentinėme e, komitete pirmininkė ir mm, kalbėsime apie e, lyčių lygybę, įtraukti. Tai yra tuos klausimus, kurie labai aktualūs mum. Ir aišku, labai svarbu kalbėti apie žmogaus teisų pažeidimus Meksikoje ir mums bus labai įdomu išgirsti, kokie yra pagrindiniai rezultatai, ypač kiek tai yra susiję su mūsų komiteto darbu. Taigi prašom, ponia Teresa. Labai ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, kalbu, kas Brazilijos. Kalba savo gimtają kalba, tai tikrai norėsiu konkrečiai aptarti diskusijas, kurios įtin aktualios yra jūsų komitetui. Uh, Mm, mes kalbėjome taip iš esmės apie e, laisvos priekybos sutarimą, taip pat mes, aišku, turime ir politinį sutarimą su Meksika. Ir tikrai galima pasidžiaugti gerais rezultatais. Iš tikrųjų jau dabar galėsime pereiti uh, prie valstybių narių jau labai svarbios sutarimo dalies. Džiaugiamės, kad tikriausiai pavyks dar šioje kadencijoje užbaigti spręsti likusius klausimus. Ir aš gal, kalbant apie tai, kas aktualu žmogaus teisų pakometičių, reikia paminėti, aišku, tas tarsi keturis tos pagrindinius ramščius, kuriais remiasi mūsų e, santykiai su Meksika. Ir aišku, žmogaus teisės yra nepaprastai svarbi dalis. Na, žiaugiamės, kad galime labiau e, pagilinti darbą žmogaus teisų srityje būtent uh, per susitarimus su Meksika. Mes galime pasidžiaugti tikrai gerai santykiai su Meksika ir, ir kaip pirminkės sakė, taip, teisingai mes mm, Morelos valstijoje posėdžiavome, komitetas buvo susitikęs vasario 12-14 dienomis Meksikoje, taigi tai, iš tikrųjų mm, labai džiugu, kad Dialogas juda į priekį ir susitarime su Meksika e, kas pažymėtina yra, ką mes aptarėme dialogė su Meksika, tai yra pilietinės visuomenės vaidmuo. Mes, aišku, su Meksiką. Kalbėjome apie tokius aktualius dalykus kaip demokratija, žmogaus teisės, nebaudžiamumo, pavyzdžiui, aktualus klausimas. Ir mes su jų darybininkais aptarėme būtent šiuos klausimus. Mes aptarėme bendrą žmogaus teisų situaciją. Uh, keitėmės nuomonėmis dėl bendros situacijos Meksikoje taip pat. Visuomet taip būna mūsų susitikimuose ir, ir aišku, mes susitikome ir su mūsų valstybių diplomatinių atstovybių vadovais, vadovais, kurie dirba Mehike, Meksikos sostinėje. Ir aš, aišku, sutelksiu e, dėmesį į tas mūsų diskusijų dalis, kurios aktualiausios jūsų pakomitečio e, darbui. Mm, aišku, reikia kalbėti apie mm, bendrą saugumo situaciją Meksikoje. Mm, aišku, yra daug gan kontraversiškų e, dalykų. Be abejonės. Nes saugumo valstybė turi užtikrinti. Tačiau labai svarbu, kad nebūtų tokia situacija, kuomet mm, kažkas naudotųsi nebaudžiamumu. Ir e, todėl mes aptarėme aktualius teisės aktus. Dabar atitinkamas teismas, konstitucinis teismas analizuoja, kiek šis mm, įstatymas atitinka konstituciją. Mes taip pat norėjome mm, daugiau žinoti, kaip tai susiję su um, plačiau santykiu su Meksikos šiaurinė kaiminė. Uh, bendra situacija, turint omenyje būtent visą trumpą politiką. Ir iš tikrųjų yra labai svarbių žmogaus teisų aspektų, ypač dėl tos sienos e, tarp JAF ir Meksikos statymo. Ir, ir e, yra daug problemų, pavyzdžiui, ir su e, meksikiečių deportavimais. Uh. Taip pat, aišku, žinoma, yra ir, ir, ir labai rimta situacija, kuomet daug Meksikos piliečių kas vy, kasdien kerta sieną ir vyksta dirbti į JAV. Tai jų situacija irgi sudėtinga. Toliau Hondurasas, Gvatemala. Ir, ir, aišku, puikiai žinome, mm, koks yra čia judėjimas, kokių situacijų, kokių incidentų kyla. Uh, Meksikai, aišku, yra didžiulė problema, tie migrantai, ne vien tik tai iš tų, bet ir iš kitų valstybių. Jie iš tikrųjų stengiasi patekti į Meksiką ir iš Meksikos vykti tolin. Tai yra labai sudėtingomis sąlygomis keliaujantis asmenys, labai pažeidžiamos grupės, kuriamis dažnai yra pasinaudojama ir ypač vaikų padėtis yra sudėtinga. Reikia prisiminti, aišku, ir tai, kad ir, ir žurnalistai, ir žmogaus teisų gynėjai dažnai tai, pasitaiko tokiu atveju, kad netgi yra nužudomi. E, kalbėjome ir apie tai, kaip visuomet savo susitikimuose, kurie yra rengiami, kuomet nuvykstame į Meksiką, aptarėme šios klausimus. Paprastai tikrai Nesudėtinga būna organizuoti susitikimus su vyriausybės atstovais, su pilietinės visuomenės mm, organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios mm, dirba taip pat ir su mes delegacijomis Mexike. Uh, Yra ir tokių, kurios ir e, gauna tam tikrą finansavimą iš ES, kitos iš Meksikos. Yra tokių, kurios dirba mm, ir, ir siektamos kurti daugiau darbo vietų, dirba ir teisingumo, žmogaus teisų, žurnalisto apsaugos srityje, bendrai žmogaus teisų gynėjų apsaugos srityje. Uh, yra stengiamasi sukurti tą tokį glaudesnį tinklą bendruomenėse, ypač galvojant apie vietos gyventojus, kad būtų apsaugoti nuo smurto, ypatingai moteris, kad būtų apsaugotos nuo smurto, e, kuris net ir mirtimis kartais pasibaigia. Tai iš tikrųjų tokie dalykai yra nuolat aptariami. Ir vėl sugrįšiu prie nebaudžiamumo klausimo. Uh, ar e, žurnalistų e, nužudimų, žmogaus teisų persekiojimo, dingimų. Mm, Taip pat paminėsiu tokią problemą kaip e, žmonių kontrabanda, priekyba žmonėmis, korupcija. Aišku, labai dažnai tokie nusikaltimai sėtiniai yra su narkotikais. Mes žinome šią sudėtingą situaciją, kadangi uh, Meksika yra taip arti JAV, kuri yra viena iš didžiausių narkotikų rinkų pasaulyje, gal net didesnė nei Europa. Tai aišku, ta situacija yra įtinopi. Toliau ginklai taip pat, ginklai lengvai kerta sieną, dažnai. Mm, narkodyleriai a, turi geresnę ginkluotę nei federalinės valdžios institucijos. Mm Priekyba narkotikais labai dažnai paaiškina, aišku, kodėl yra mm, toks nepriimtinai aukštas nusikaltimų lygis. 27 tūkstančiai smurtinių mirčių kasmet kiekvienais, kasmet Meksikoje užfiksuojama, tai, tai tikrai labai didelis skaičius. Galime pasidžiaugti tuo, kad mes susitikome su vietos gyventojų, e, čia buvių e, grupėmis ir taip pat su parlamentinės asamblėjos atstovais. Taip pat e, per pirmąją sesiją aptarėme tikrai labai aktualius klausimus ir buvo viena labai įdomi kalba Helgrif Kavanija, žmogaus teisų vyriausias galiotinis, kuris beje yra kelis kartus lankęsis parlamente, dėja šį kartą negalėjo dalyvauti, vietoj jo buvo išorės santykių mm, generalinė direktorė. Jie pristatė mums situaciją dėl žmogaus teisių. Ir taip pat dėl žmogaus teisų kalbėjomės. E, Aš nebravo Meksikos. E, iš Meksikos parlamento kalbėjo šio klausimu. Ir Morelos valstijos susitikimuose taip pat mm, buvo daug svarbių susitikimų ir, ir buvo kalbama apie mm, lyčių lygybės stiprinimą ir mm, kovą su smurtu prieš moteris tiek Meksikoje, tiek Europos Sąjungoje kalbėjome apie socialinį teisingumą ir socialinės įtraukties skatinimą tiek Meksikoje, tiek ES. Tai gal tokia būtų apžvalga, iš tikrųjų daug kas buvo aptarta tuose mm, susitikimuose Junktinės parlamentinio komiteto iš mūsų iš jų pusės buvo ir, ir parlamentarų, ir senatorių, ir įvairių kitų atstovų, ir iš mūsų pusės taip pat turėjome galimybę tikrai labai tiesiogiai, betarpiškai pabendrauti ir sakyčiau, kad toks dialogo su Meksika mechanizmas yra labai atviras. Jie atvyksta pas mus, mes vyksime pas juos, tikrai atviri yra bendravimo kanalai. Ir Mes visuomet džiaugiamės um, susičiais susitikimais, galime išsakyti mums nerimą keliančius uh, klausimus, aptarti juos, kuomet išvelgiame tam tikrų problemų, visuomet tai paminime, e, pasidžiaugiame pasiektą pažangą. Šio kalbėjau apie žurnalistų nužudimus, mes akcentuojame, kaip tai mums svarbu. Kankinimų klausimas yra nepaprastai svarbus mums. Meksikos vadovai mums papasakojo, kad vykdomas yra reformos, tengiamas sustiprinti valstybės pajėgumus kovoje su kankinimais, pavyzdžiui. Čia vėlgi paminėčiau dar vieną įstatymą dėl, e, su, su, kur numatytos bendrošos nuostatos, kaip kovoti su m, mm, e, priverstiniais di, asmenų dingimais. Ir mes kalbėjome su ir su mm, teisėkuros atstovais, ir su pilietinės visuomenės atstovais, ir, ir visuomet buvo akcentuojama iš mūsų pusės tai, kad gerai yra, kad mm, priimami geri įstatymai, tačiau lygiai taip pat svarbu yra nepamiršti ir tų įstatymo gero įgyvendinimo. Lygiai tas pats yra aktualu ir ES. Kalbant apie nusikaltimus, iš tikrųjų svarbu užtikrinti nusikaltimo aukų apsaugą. Tikrai yra daug ir ES dar e, dėja tokių situacijų, kur nėra laikomasi visų nusikaltimo aukų apsaugos nuostatų ir, ir tikrai reikia dar padaryti pažangos. E, taip, tad ir ten tas pats, ir e, taip pat dėl kovos su kankinimais tas pats, reikia efektyviai gyveninti įstatymus. Ir mes pabrėžiame, kad tai yra nepaprastai svarbu. Uh, Nes jeigu įstatymas tai yra tik tai popieriuje, tai jis naudos neduoda. Taigi, galime pasidžiaugti mūsų bendarbiavimu su Meksika. ES ir Meksika dirba iš vien, mes dažniausiai sutarėme, manome, kad Meksika yra patikimas partneris. Uh, Mm, žmogaus teisų ir kitose sritise. Ir e, stengsimės siekti ir toliau pažangos. Aišku, suprantu tai, kas ir juos neramina. Panas Panzerė irgi yra kėlęs labai aktualių klausimų. Daug kas e, yra jau padaryta, turiuomenėje tyrimą, tačiau vis tik tai dar, dar nėra, jis užbaigtas nėra, dar kaltieji patraukti atsakomybėn ir todėl išlieka dar labai daug klaustukų Ir kai, kai kalbant apie mūsų bendarbiavimą su Meksikos valdžia, mes tikrai džiaugiamės tuo, kad visuomet mūsų santykiai yra atviri, yra atviros diskusijos. Iš tikrųjų, ši delegacija apjungia didelį skaičių narių ir e, galime pasidžiaugti, kad visos pusės labai noriai dalyvavo bendrame darbe. Uh, Teresa, ačiū labai už e, ataskaitą išsame. Ar būtų klausimų, ar papildymų kokiu nors? Ponas Šaip. I wait for you. Thank you. <laughs> ja chciałbym zadać pytanie dotyczące Aš norėčiau užduoti klausimą, kuris yra susijęs su ta afera, kuri jau vyksta kelis metus, aš turiu menį nužudimus. Nužudimus šalyje, kuri, kas atspindi tikrai moterų teisų padėtį Ir aš kalbu apie regioną, kuris yra palei JAV sieną. Ten yra daug dingusių moterų. Aš norėčiau žinoti, ar per jūsų susitikimus buvo apie tai kalbama, ar jums galbūt susidarys įspūdis, kad ta problema jau yra išspręsta ir kad nėra daugiau tų nužudimų, kad ta tendencija jau kaip ir neaktuali ir Kitas klausimas yra susijęs su migrantų srautais, apie tai jūs šiek tiek kalbėjote. Aš žinau šiek tiek, kokia yra situacija palei sieną, kokių saugumo priemonių yra imamasi Amerikos, iš Amerikos vyriausybės pusės, tačiau kita vertus labai įdomu, kaip patys meksikiečiai vertina padėtį. Norėčiau sužinoti. Dėkoju. Sí, muchísimas. Tomamos alguna. Should I? Um, I think. Pirmininkė, aš irgi norėčiau užduoti klausimą. Ponas Kšyp kalbėjo apie moterų nužudimus. Uh, Tai yra tragiškas e, reiškinys. Prieš kelis metus FAM komitetas rengė pranešimą netgi šiuo klausimu. Taigi tikrai norėčiau ir aš sužinoti, ir apie tai buvo kalbama. Taip pat e, jūs sakėte, kad Meksika ir ES dirba kartu dėl jungtinių tautų žmogus teisų komitete ir kitose organuose. Kiek suprantu, Meksikos vyriausybė bando įgyvendinti Marakešo pasaulinio susitarimo dėl migracijos nuostatas. Taigi matau, kad tai yra šalis, kuri yra pažangi, kalbant apie apsaugos mechanizmą migrantams ir taip pat jie bando spręsti tą klausimą atsižvelgiant į žmonių situaciją, kurie atvyksta iš pietų Ir dar vienas klausimas, kuris yra susijęs su, su išorės veiksmų tarnyba. Prieš kelis metus, man atrodo, konvencijos dėl kankinimų panaikinimo įgyvenimas buvo labai sudėtingas Meksikoje dėl federalinės struktūros. Bet kiek atsimenu, bent jau prieš dešimt metų tai buvo aktualu, kuomet aš tą klausimą keliu, ar problema vis dar išlikusi. Ir nematau kitų norinčių pasakyti. Taigi norėčiau pakviesti išorės veiksmų tarnybos e, Petra Le, Le, Letavajova, bet e, matau, kad jos nėra, tai kas kalbės vietoj jos. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu ispaniškai irgi. Taigi pirmiausia, norėčiau labai padėkoti už kvietimą. Norėčiau pasveikinti Europos parlamentą ir ponę Beseril ir bendrą parlamento komiteto išvyką į Meksiką. Aš manau, kad jūs labai teisingai atspindėjote mūsų situacijos vertinimą. Su Meksika santykiai pas mus yra labai geri. Ir aš galėčiau pasakyti, kad netgi puikus tie santykiai. Taip buvo netgi ir anksčiau, dar prieš pasirašius naują susitarimą norėčiau pabrėžti, kad e, daug iššūkių susijusių su žmogaus teisėmis, e, kuriuos pripažįsta ir pati Meksika, tie iššūkiai vis dar aktualūs ir mes kalbėjomės apie tai ir dažnai turime galimybių pasikalbėti apie tai, taigi tas politinis dialogas vyksta, taip pat vyksta diskusijos ir apie žmogaus teisės su Meksikos jungtinėmis valstijomis. Ir tose e, diskusijose mes aptarėme pačius svarbiausius klausimus, klausimus, kuriuos pristatė ir ponė Beseril, būtent, kad yra kankinimų, privesnių dingimų. Yra taip pat yra e, policijos neleistinų veiksmų, savivaldybių ir federalinės policijos neleistinų veiksmų ir netgi ginkluotosios pajėgos irgi uh, yra kaltinamos tam tikrais pažeidimais. Taigi aš tik tai galiu pritarti tam, ką sakė kolegė apie naują saugumo įstatymą ir plėtinę visuomenę. Mes žinome, kad Meksikai, Meksikoje yra problemų dėl saugumo, dėl piliečių saugumo. Ir mes e, savo ruoštų labai aiškiai pasakėme, kad esame pasirengę padėti savo pastangomis, padėti Meksikai išspręsti tą problemą. Bet taip pat yra labai rimtų problemų, kalbant ir apie moterų teisės moterų žudimus, autochtonų padėtį, žurnalistų padėtį. Mes girdėjome, kas buvo pasakyta apie neseniai įvykusi nužudimą. Čia kai būtent e, žurnalistas, kuris bandė atlikti savo darbą. Ir mes sužinojome, kad yra ir daug korupcijos atvejų ir bendrai toks nebaudžiamumas egzistuoja Meksikoje. Ir tai yra reali problema, kuri sąlygoja ir kitus sunkumus. Taigi reikalinga pirmiausia išgydyti, išspręsti pačią problemą, o negydyti simptomus. simptomus. Taigi mes bandome paraginti Meksiką išspręsti tas bylas ir taip pat mes raginame tam skirti daugiau išteklių, kad e, tikrai tai yra tokios bylos, kurias įmanoma išnarplioti ir tai pagerintų Meksikos žmonių gyvenimą. Tai yra aktualu visiems. Taigi situaciją tikrai galima pagerinti ir Meksikos piliečiai tikrai gali mm, jausti saugesni ir panašiai. Toliau tai, kas buvo pasakyta apie žmogaus teisės. Mes palaikome gerus santykius su Meksika ir atvirai kalbame. Uh, at, at, at, atvirai aptarėme problemas ir gerus dalykus. Ir vienas gerų dalykų, kurį norėčiau paminėti, yra tai, kad vyksta puikus bendradarbiavimas tarptautinių lygmenių. Ir į tai čia bendradarbiavame ir žmogaus teisės rytyje. Mes dirbame kaip draugai, partneriai su Meksika. ES delegacija veikianti sostinėje irgi yra labai aktyvi ir vieši pareiškimai yra daromi. Kartais uh, vyksta netgi dvišalė diplomatija ir mes konstruktyviai bandome dirbti kartu, kad sukurtumėme geresnę šalies ateitį. O kalbant apie tą klausimą, kurį, kuris buvo iškeltas dėl federalinio lygmens ir kitų lygmenų, aš kažin ar galėčiau tai komentuoti, tai yra labai delikati padėtis, aš tik tai galiu pasakyti, kad dauguma tų problemų kurios kyla ir federaliniu lygmeniu, ir žemesniais lygmenimis, ir savivaldybių lygmeniu. Tos problemos turi būti sprendžiamos konstruktyviai, pozityviai. Mes e, siūlome savo pagalbą ir Europos parlamentas irgi galėtų padėti pasiekti pažangos. Dėkoju. Ačiū. Kągi, aš sureaguosiu į klausimą dėl moterų nužudimų. Prieš keletą metų, prieš aštuonerius maždaug, aš lankiausi Meksikoje pirmąjį kartą kartu su ambasados atstovais Sidė Tekvadas mieste lankiausi. Susitikau su nukentėjusiųjų motinomis, aukų motinomis, mes kalbėjomės apie smurtą lyčių pagrindus, tikau su teisėjais, advokatais ir tos diskusijos iš ties buvo labai reikšmingos, nes yra daug su tuo susijusių priežasčių, būtent kodėl yra taip elgiamasi su moterimis, kodėl jos patiria tiek daug smurto. Daugeliu atveju šeimos gedi net nežinodamos, kas nutiko jų dukroms. Ir šiek tiek situacija pasikeitė tame mano minėtame mieste. Smurto lygi šiek tiek sumažėjo. Buvo surenkta didžiulė kampanija, kur buvo bandoma įtraukti ir vyrus, sprendžiant šią problemą ir jos priežastis ne, turint omenyje, kad tai yra ta, ta valstija, kur yra daug gamybos, daug pramonės. Tai reiškia, kad yra daug darbininkų, kurie atvyksta iš varginesnių, varginesnių Meksikos regionų į, į tą vietovę. Ir susiklostė tokia situacija, kai ir vyro gyvenimas ne, ne kaži ką reiškia, o moterų gyvenimas iš vis buvo menkavertis, nieko nevertas. Tai buvo susiję daugmaž ir su narkotikų kultūra ir buvo kitų priežasčių, kodėl įsisiautė tokios problemos. Buvo priimti atitinkami įstatymai Meksikoje. Ir man atrodo, kad tie teisės aktai buvo griežtesni ir griežtesnės baudos buvo ir bausmės buvo numatytos moterų žudikams. Ir aš nežinau, ar tai kažkiek pakeitė padėtį ir, ir dėl to sumažėjo moterų nužudimų skaičių šalyje, bet žinoma, kad tai yra baisi rykštė ir su jie dėje mums tenka susidurti ir Europoje. Mes susidurėme su labai rimta smurto prieš moteris problema. Daug moterų yra nužudoma nepaisant įvairių kampanijų, kurias mes rengiame. Ir labai dažnai moterys yra nužudomos šeimos narių. Meksikoje ta problema irgi aktuali, bet yra ir kitų problemų susijusių su priekyba narkotikais. Taigi, taip įstatymai yra priimami, kad moterys gautų daugiau galių, įmamasi žingsnių, bet labai svarbu, kad moteris būtų nepriklausomos. Jeigu jos finansiškai nepriklausomos, tuomet jos jaučiasi saugesnės. Nes priešingų atveju, na, dažniausiai jos dėja yra priklausomos ir yra labai pažeidžiamos. Kalbant apie migraciją, migracijos sukurtas spaudimas yra susijęs ir su priekyba narkotikais, nes nes ir kryptis sutampa. Nes priekeiviai narkotikais išnaudoja migrantus nusikals, nusikaltimų tikslais. Tai dėl to situacija tampa dar sudėtingesnė, kaip tuos migrantus apsaugoti, kaip e, minėjo ir pirmininkė. Dėl to viskas dar sudėtingiau ir policijai, ir dėl to kyla daug korupcijos atvejų ir reikalinga imtis veiksmų ir įstatymų leidybos lygmenių. Taigi, man to tiek buvo klausimų. Ačiū. Dėkoju, Terezai. Baigsime svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Ir aš norėčiau padėkoti bere, e, poniai Beseril už tai, kad jis šiandien pas mus atvyko. Ir dabar persime prie kito tarp atvarkės klausimo, tai yra keitimasis nuomonėmis su Pia Oberoj, kuri yra iš OHCHR